Šiandien mums tenka didelė garbė pasveikinti mūsų tarpę prezidentą Mahmudą Abasą. Pone Abasai, norėčiau padėkoti Jums dar kartą už tai, kad priėmėte Europos parlamento kvietimą. Noriu Jūs pasveikinti Europos parlamente. Die guten Beziehungen zu Palästina sind für uns. Geri ryšiai su Palestina yra labai svarbus Europos Sąjungai. ES yra Palestinos svarbiausia partnerė ekonominiuose, humanitariniuose ryšiuose. Stabili, tinkamai veikianti Palestina yra visų mūsų moralinė pareiga prezidente Abasai, jūs visą savo gyvenimą skyrėte tam, kad įvyktų taikus Palestinos laisvės pripažinimas. Jūs buvote vienas iš Madrido taikos konferencijos autorių bei Oslo susitarimų autorių, kurie vis dar išlieka kertiniais akmenimis taikos proceso vykstančio vidurio rytuose. Ir jūsų dalyvavimas šiandienos posėdėje, ponė prezidentė, po Izraelio prezidento Rivlino apsilankimo vakar yra labai stiprus signalas apie siekį užtikrinti, apie siekį užtikrinti nuolatinę taiką tarp Izraelio ir Palestinos ir kad tas siekis yra gyvas. Norėčiau e, priminti e, komisijos e, vicepirmeninkės visiausios įgaliotinės Federikos Mokadirinį pastangas siekiant taikos. Ji yra čia šiandien, taip, ji buvo čia ir vakar. 2015 rugsėjo mėnesį Europos parlamentas uh, paragino siekti dviejų valstybių sprendimo paremto 1967 metų sienomis ir Jeruzalę kaip abiejų šalių sostinę. Šis dviejų valstybių sprendimas reiškia, kad Izraelis galės gyventi saugiai, aš tai akcentavau vakar, tai taip pat reikštų, kad gyvuotų nepriklausoma ir demokratiška Palestinos valstybė laisva ir taiki ir abi valstybės gyventų šalia. Tačiau, kad tai įvyktų, visų pirma, turi baigti smurtas. Ne, joks politinis tikslas nepa, nepateisina aklos neapykantos skatinimo ir terorizmo. Europos parlamentas smerkė ir jau ne pirmą kartą pasmerkė Izraelio toliau e, plečiamas, statomas gyvenvietės bei raketų šaudimą, kurias šaudo sukarintos grupuotės į Izraelio. Į Izraelį. Dėl to yra e, gazos ruožo blokada, parlamentas ragina tą blokadą užbaigti e, Palestinos žmonių labui. Mes norime uh, būti empatiški Palestinos atžvilgių ir siekti palestiniečių ir izraeliečių sugyvenimo. Tai yra pamatinis taikos komponentai, jūs esate atsidėjęs. Todėl norėčiau dar kartą pasveikinti Jūs čia Europos parlamente visų kolegų vardu ir suteikti Jums žodį. Prezidentė, prašau. Thank you.